pasisakėme apie režimą ankstesnėse rezoliucijose, keiskime toną, pradėkime nedelsiant taikyti individualias sankcijas ir tokiu būdu spauskime režimą. Tuo pat metu nemanau, kad reikia nutraukti bet kokį kontaktą su Nikaragvos e, valdžia. Rinkimų reforma, laisvi ir sąžininkai rinkimai įmanomi tik po dialogo. O čia Europos diplomatijos vaidmuo svarbus. Spauskime režimą, bet neuždarykime visų durų. Dirbkime protingai ir darykime tai, ką privalome. Dabar spontaniškos diskusijos. Lopes Aguilar, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausias įgaliotinį Borelį. Aš norėčiau palaikyti visus kolegas pasisakiusius dėl politinių kalinių, žudimų, represijų. Nikaragvoje panašus dalykai vyksta ir Venezueloje. Tuo pat metu prisiminkime, kokia buvo revoliucija. Tuo pat metu Ortega buvo išrinktas ir ten buvo iš es atvykę rinkimų stebėtojai. Kaip pasirūpinti, kad ateityje vyktų sąžiningi, skaidrus, demokratiški rinkimai. Sakyčiau, kad sąjunga turėtų ateityje dalyvauti rinkimų stebėsenos misijose, kad šie tiksliai būtų įgyvendinti. Panaudokime demokra... savo diplomatinius išteklius, kad gražintumėme šią šalį į demokratijos kelią. Akivaizdu, kad prezidentą Ortega privalo rinkėjai išmesti iš jo posto. Tai yra išeitis. Dėkui. Dabar ponas Volas, vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Na, kai nori girdi, kai nori negirdi. Tai yra problema. Mes girdime, kaip šimtai tūkstančių žmonių susirinko atšvesti sandinistų revoliucijos pergalę 79 metais prieš JAV pakalikus, taip pat e, sandinistų e, partija buvo išmesta iš e, valdžios, tą padarė kraštutiniai dešinieji studentai rėmiami sukarintų pajėgų ir tai yra tiesioginis kišimasis. Mes žinome, kad ją finansuojamos NVO skelbė melagingius skaičius, nukreiptus prieš vyriausybę, kai kurios studentų grupės tapo tarsi įrankiu, kurį naudoja JAV, kad pakeistų režimą. Amerikos valstybės kenčia ilgai, ištisus šimtmečius, o JAV vis kišasi. Mes regime kaip žmonės yra priversti keliauti prie Meksikos sienos, nes atimti jų žemę, vietoj to išdygo bananų plantacijos priklausančioms amerikiečių JAV įmonėms ir JAV e, e savivališkumas nesibaigia. Pone Borelį, galų gale reikia pasipriešinti tam ir leisti, kad Venezuelos, Nikaragvos žmonės patys nuspręstų dėl savo ateities. Ponas Kastaldo, vieną minutę. Ačiū. Gerbiami kolegos, leiskime, leiskite kalbėti apie Nikaragos gyventojus, kurie patiria humanitarinę ir politinę krizę. Daugiau kaip 300 žuvusių, tūkstančiai sužeistų ir visi demonstrantai. Matome, kiek tęsiasi mėnesių krizė Nikaragoje. Demonstracijos taikios, o vyriausybė ėmėsi griežtų represijų prieš demonstrantus, prieš žodžio laisvę, o tai juk yra demokratijos pagrindiniai ramšiai. Pažeidimai teisių ir e, Ortegos režimo piknaudžiavimas sunaikino demokratiją. Kalėjimuose žmonės kalinami nežmoniškomis sąlygomis. Mes turime imtis atsakomybės ir nedelsint pritaikyti asmeninės sankcijas. Tik tai dėrybų keliu galima išeiti iš šitos krizės ir čia, ieškant to kelio, mes paremsime vyriausiai įgaliotinį. The... Dabar baigėme spontaniškas diskusijas ir žodis vyriausiam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai. Prašom. Ačiū visiems pasisakiusiems. Noriu patikinti, kad norint taikiai išspręsti krizę, reikia reikalauja rinkiminės reformos ir patys Nikaragvos piliečiai turi nuspręsti dėl savo ateities. Visi su tuo sutinka. Tačiau nemanau, kad CŽV ar bananų plantacijas valdančios įmonės yra kaltos. Sakyčiau, turime vertinti situaciją, kokia yra. Ortegos režimas pažydinė žmogaus teisės, smurtauja. Prisiminkime, kad e, ilgai kovojo e, partizanai už šalies laisvę ir kad praeitie tų kovojų už šalies laisvę nekeičia situacijos E, kokie yra šiandien. Visi mes linkime sėkmės ir gerovės Nikaraguvos žmonėms. Aš darau tą patį, tačiau politika nėra svajonių sąrašas. Kai kurie ragina e, nutraukti ar keisti es Nikaraguvos priekybos susitarimą, mes turime susitarimą su Centrinė Amerika, jeigu sustabdytume jo veikimą, pridarytumėme sunkumų regiono, viso regiono žmonėms, ne tik Nikaraguvai. Ir nesakyčiau, tai, kad tai geras pasiūlymas. Kodėlgi nereikia nutraukti bendradarbiavimą su ES, mes sustabdėme, tačiau mes nenorime pakengti Nikaraguvos gyventojams. Mes bendradarbiaujame atsargiai stebime, kad negautų režimas tiesioginės naudos, o mūsų finansinės priemonės skirtos remti kovotojus už žmogaus teisės ir Nikaragvos pabėgėliams Kostarikoje padėti. Europos investicijų bankas nenutraukė savo darbų šioje šalyje dėl tų pačių priežasčių laikomasi sutartinių prievolių. Ar mums reikia raginti sušaukti neįlinius rinkimus 18 metų vidurėje vykusiuose demonstracijose operacija, e, opozicija, laukdama rinkimų, pateikė reikalavimus, kuriuos prezidentas Ortega ryštingai atmenė. Jeigu nebus patvirtinta iš anksto rinkimų įstatymo reforma, tai rinkimai vargiai padės. Mūsų prioritetu turėtų būti rinkimų reformo ir tas turi būti padaryta pagal ES rekomendacijas išsakytas per ankstesnės stebėtojų misijas. Kodėlgi nėra paskelbtos sankcijos Ortegai ar viceprezidentiai Muril, JAV ir Kanada yra paskelbusios sankcijas Ortega Murinio šeimos nariams Mes kol kas to nepadarėme. Apie tai turėtų pagalvoti valstybės narės. Aš net metu tokios galimybės. Tuo pat metu sankcijų tikslas paskatinti keistis. Būtent taip turi būti jos parengtos, galvojant apie tokį tikslą. Ar planuojame siūsti rinkimų stebėjimo misiją į Nikaragvą? Šiandienos represijų ir teisės viršinybės nebuvimo padėtį situacijoje tai būtų beprasmis žingsnis. Mums geriau reikėtų panaudoti politinį ir diplomatinį spaudimą, kad būtų paleisti politiniai kaliniai, ne tik ta mergina iš Belgijos, kuri buvo paminėta, kalinių yra daug, Noriu priminti, kad mūsų delegacijos e, vadovas Nikaragvoje lanko politinius kalinius, jų giminės ir tą daro kartu su Majos tėčiu. Aš e, toliau didinsiu politinį spaudimą. Akivaizdu, kad yra sistemiškai pažeidinimos žmogaus teisės, o tam pasiteisinimo nėra. Tai nėra kažkokia išimtis, tiesiog matome, kad režimas vadovaujasi savais interesais ir visiškai nesirūpina savo pačių piliečių teisėmis. Gerbiami nariai, aš paminėjau, kad yra galimybė išplėsti individualių sankcijų sąrašą, įtraukti į tą sąrašą daugiau asmenų, užsienio reikalų ministrų lygių reikalingas sprendimas, primenu, ir jis turi būti vienbalsis. Mes apie tai diskutuojame ir čia reikia jūsų paramos, kad išspręstume problemas Nikaragvoje, kurios yra tik tokios pat sunkios kaip Venezuela, tačiau apie Nikaragvą mes kalbame retai. Gerai, kad šiandien tam rasta laiko. Dėkui. Ačiū, vicepirmininkė. Penkis pasiūlymus rezoliucijai gavome. Šią diskusiją apibendrinti iš šių politinių frakcijų - socialdemokratų, žaliųjų, brūkšnelis EFA, EPP, Renew frakcija ir EKR. Dabar diskusiją baigiame. Balsuosime rytoj. Kitas darbo tvarkės klausimas. E, komisijos e, vice. Sąjungos vyriausios įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas dėl Irano. galiu pasakyti, kad užsirašyti galima įprastą senąją tvarką arba elektroniškai. E, nurodymai, kaip e, užsirašti elektroniškai, yra pateikti prie įėjimo į salę. Melinosios kortelės klausimai leidžiami tik tada, kai e, pranešėjas kalba frakcijos vardu. Diskusiją pradės ponas Borelis, Europos komisijos vicepirmininkas, sąjungos vyriausias įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Pone Borelis, žodis jums. Pirmininkė, gerbiami nariai, jūs visi puikiai žinote, kad Iranas gyvena e, rimto, išgyvena rimtą ekonominę krizę, trūksta bazinių reikmenų, vaistų, e, infliacija labai išaugo, nedarbas ir dėl to žmonės išėjo į gatves. Maš, aš ir mano tarnyba E, stebėjo labai atidžiai, e, kaip e, protestuojama valstybėje. Nuo lapkričio 15 dienos viskas prasidėjo lygiai prieš mėnesį. Mes bandėme surinkti patikimą, patikrintą informaciją apie tai, kiek žuvusių, kiek sužeistųjų ir kiek raštuotųjų. Taip pat mes, kaip ir jūs, matėme snaiperių E, šaudančių į protestuotojus vaizdinę medžiagą. 7 tūkstančiai žmonių mažiausiai yra areštuoti pagal mūsų informacijos šaltinius. Tai yra milžiniško masto smurtavimas, kuris jau atnešė aukų ir kuris toliau tęsiasi. Mes netilėjome, matydami, kas vyksta. Priešingai mes sureagavome ir viešai, ir individualiuose pokalbiuose. Mano kaip vyriausiojo galiotinio pirmasis pareiškimas visų 28, vis dar 28 valstybių narių vardų gruodžio 9 dieną e, buvo susijęs su protestais Irane. Tame pareiškime mes labai aiškiai pasakėme, kad nepaisant pakartotinių prašymų susilaikyti, Irano saugumo pajėgos neproporcingai sureagavo į demonstracijas ir dėl to yra daug žuvusių ir daug sužeistųjų. Dar kartą noriu pabrėžti, kad ar tai būtų Irane, ar kur kitur, e, jėgos naudojimas prieš taikius protestuotojus yra netoleruotinas. Mes paraginome Irano administraciją užtikrinti, E, skaidrių ir patikimų tyrimų, kad būtų galima išsiaiškinti, kiek iš tiesų yra žuvusių, kiek yra sužeistų, kiek sulaikytų. Ir mes tikimės, kad visi e, smurtautojai susilauks bausmės. Gerbiamas pirmininkė, aš esu tikras, kad šis, e, šios represijos E, buvo nukreiptos ir internetą. Irano gyventojai nebegalėjo naudotis tarptautiniais interneto tinklais ir tai sutrukdė e, komunikacijai ir laisvam informacijos nutekėjimui. Mes esame įsitikinę e, užtikrinti subalansuotą problemos sprendimą ir dėl to tikime susitarti su Iranu ir išspręsti visas visiems rūpimas problemas. Be abejo, tai apima mūsų ilgalaikį susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties toje valstybėje. ES ir Iranas ilgalaikai jau palaiko politinį dialogą. Irano brandolinė sutartis, vadinamoji DCPOA, buvo pasirašyta. Jau nuo to laiko mes keliame žmogaus teisų klausimus, bet to mes reguliariai palaikome ryšį su uh, Irano valdžia reikalavome pažangos dėl žmogaus teisių ir įskaitant e, mirties bausmės panaikinimą, žmogaus teisių užtikrinimą ir be to e, žinome, kad Iranas turi dviejų pilietybių turėjimo praktiką, kuri sukelia tam tikrų neiškumų. Mm, diskusijos pasiekė tarptautinius formus, skaitant Junktinės tautas ir žmogaus teisų tarybą. Gerbiamas pirmininkai, gerbiami nariai, aš visiškai suprantu, uh, E, kokia e, rimta padėtis ir galiu pasakyti, kad mes ir toliau tas problemas spręsime, reikalausime labai konkrečių veiksmų, nes tai yra mūsų diplomatinių veiksmų su Iranu neatsiejama dalis. Tai neapsiriboja tik tai brandolinių problemų sprendimu. Esame tvirtai įsitikinę, kad Irano valdžia privalo pateisinti tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant ir e, žmogaus teisų deklaracijos prisimtus įpareigojimus tarptautinius, taip pat tarptautinio pakto dėl pilietinių ir politinių teisų numatytus įpareigojimus. Tokios teisės kaip žodžio ir susirinkimų laisvės turi būti užtikrintos ir aš esu pasirengęs su jumis bendradarbiauti, kad būtų geriau laikomasi tų teisų visame pasaulyje. Šiandien mes išanalizavome keletą atvejų susijusių su šia padėtimi, keletą sprendimų ir e, manome, kad ES turi pasirinkti griežtesnę poziciją. Ačiū. Thank you, Ačiū gerbiamas vicepirmininkė. Toliau ponas Basesku EPP vardu. Viena minutė 30. Ačiū ponė pirmininkė. saugomi ES troškimo būtinai e, pasiekti, ar tiksliau, prisidengdami ES troškimu išspręsti brandolinės problemas, Irano režimas e, visomis jėgomis smogė savo žmonėms ir pradėjo uh, karinės priemonės taikinti. Junktinių Amerikos valstijų uh, veiksmai paskatino imtis brutalių E, priemonių prieš manifestantus, kurie dabar jau protestuoja visoje valstybėje. Irano 31 e, provincijos žmonės, 140 miestų gyventojai buvo tiesiog tripiami e, kariuomenės. Pagal Irano nacionalinio pasipriešinimo tarybos išvadas Irano režimas beprecedentiškai smurtinėmis priemonėmis smogė e, protestuojantiems. 1500 žmonių žuvo, nors patvirtinta tik tai 504 e, žmonių mirtis. 10 milijonų žmonių yra sulaikyti, 4 milijonai tik tai paleisti. 4 tūkstančiai, atsiprašau, paleisti. Irano režimas dabar stengiasi uh, pirmiausia susidoroti su vietos grupuočių lyderiais. ES sankci, turėtų taikyti sankcijas ir reaguoti. Aš turiu aišku pripažinti, kad ES savo uh, santykiuose su Iranu tapo brandolinės sutarties uh, suvaržyta. Tokia yra realybė ir dėl tos priežasties mes pradedame tarsi um, nematyti, uh, kad Iranas tapęs regioninė galinga valstybė e, pažeidinėja nuostatas pirmininkas nutraukė kalbėtoją, nes pasibėgėjo kalbėjimo laikas, jūsų mikrofonas išjungtas bet kokiu atveju. Toliau. Ruiz Deveza, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas visie pirmininkė, vyriausiai įsigaliotinė. Visi Sveikinu Jūs atvykus į šią salę ir ačiū, kad skiriate mums laiko, Galėsime, galime pakalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus. Socialdemokratų frakcijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad mes Jūsų poziciją remiame. Ji yra ir išsami, ir išbaigta, bet to Ji nuosekliai smerkia ir atmeta viską, kas įvyko Irane nuo praėjusių metų lapkričio, nuo, nuo šių metų, atsiprašau, lapkričio mėnesio. Norėčiau išskirti tik porą dalykų, apie kuriuos kalbėjo vyriausias įgaliotinis. Norėčiau priminti, kad e, šios demonstracijos be bejonės yra didžiausios istorijoje, tiksliau per pasarusius 40 dabartinio Irano režimo metų. Tokių demonstracijų taikiai vykdyti nepavyko. Amnesty International ir kitos nevyriausybinės organizacijos kalba apie mažiausiai 300 žuvusiųjų. 7, o gal 8 tūkstančiai žmonių yra sužeisti, mažiausiai. Daugelis į mitingus išėjusių žmonių yra be pagrindo sulaikyti ir gali būti, kad jiems bus paskirta mirties bausmė. Pagrind... Jiems nesuteikiamas net pagrindinės teisės, pavyzdžiui, jie negali informuoti savo šeimos narių apie es savo buvimo vietą ar sveikatos būklę, neturi teisės į teisinę gynybą. Europos parlamento rezoliucija, dėl kurios balsuosime rytoj, yra būtinas žingsnis ir mes tikimės, kad tai e, prisidės prie darbo, kurį jūs atliekate šioje srityje. Balsavimas Europos parlamente ir veiksmai, kurių bus įmas Europos Sąjungoje tikriausiai tikimės e, bus pastebėti, Europos balsas bus išgirstas. Irano vyriausybės reakcija buvo smurtinė ir e, reikia spėti, kad per artimiausius tris mėnesius padėtis tik dar labiau blogės. Reikia užmėgsti kontaktą su Irano valdžia ir mes nebejojame, kad Europos užsienio politikos uh, E, institucijos sugebės tą uždavinį gyventi. Toliau, ponė, porė dvi minutės ir nevartoju. Išgirdome rugsėjo mėnesį, kad sulaikyti e, Britų ir Irano piliečiai, taip pat ir mano e, rinkiminės apylinkės e, pilietė, kuri ketverius metus jau yra kalinama. Iranio, Irano vyriausybė visiškai nepaiso žmogaus teisų. Praeitą mėnesį vyko didžiausi protestai nuo 70 metų revoliucijos. Tai rodo, kokia krizė gili. Ir šitie protestai buvo brutaliai užgneušti. 7 tūkstančiai individų suimti, šimtai žmonių sužeisti, Amnesty International sako 304 žmonės, įskaitant vaikus, nužudyti. Žodžio laisvė, susirinkimo laisvė yra pripažįstamos kaip pagrindinės teisės tarptautiniu mastu. Ir Iranas yra prisijungęs prie to teisės dokumento. Ir iraniečiai turi teisėtų priežasčių protestuoti, tačiau buvo sureaguota neproporcingai ir jie buvo žalojami, žudomi. Ir Taip pat reikia paminėti, kad vyriausybė išjungia internetą, kad iraniečiai negalėtų dalytis pažeidimų pranešimais. Tai yra žodžio laisvės ribojimas, represijos didėja, žmogaus teisų gynėjai, nepriklausoma žiniasklaida, teisininkai ir kiti yra represuojami dėl to, ką kalba. Rytoj E, aptarsime rezoliuciją ir ten turėtų būti pasmerkti visi šitie Irano veiksmai, o jūs, kaip vyriausiasis įgaliotinis, turėtumėt pareikalauti, kad Junktinių tautų žmogaus teisų taryba atliktų tyrimą. E, šito negali sulaukti Irano ir ES dvigubą pilietybę turintys asmenys. Žaliųjų vardu Urtasun pusantros minutės. Daugiau kaip 300 žmonių nužudyta, tūkstančiai suimta praeitą mėnesį, nes Iranas brutaliai užgneužė protestus. Tačiau Irano vyriausybė nepateikė jokios informacijos apie protestus ir neigia, kad protestuotojų žmogaus teisės pažeistos. Oficialių tikrų skaičių, kiek nužudyta žmonių nėra. Taip pat gauname žinių, kad vyksta kankinimai. Žurnalistai, teisininkai, studentai yra sulaikomi, žudomi. Mes turime paraginti Irano vyriausybę nutraukti represijas ir kad jungtinės tautos atliktų nepriklausomą nešališką tyrimą ir patrauktų atsakomybę kaltuosius. ES ir valstybės narės turėtų paskelbti tokį raginimą ir pareikalauti nepriklausomo tyrimo. Ekonominė situacija Irane blogėja, todėl kad JAV pritaikė sankcijas ir tai rodo dabartiniai protestai. Dėl to aš noriu pagirti vyriausiojo įgaliotinio pastangas stabilizuoti regioną pasitelkiant mūsų turimas priemonės ir vykdyti dialogą dėl žmogaus teisų su ta šalimi. Europa turi tęsti tas pastangas ir čia jūsų indėlis labai svarbus. On behalf of ID, Mr. Rivière, two minutes. Rivière, dvi minutės. Plus de deux ans que le régime autoritaire des ayatollahs est contesté dans la rue. Il y a trois semaines, le gouvernement a coupé Internet pour tenter d'endiguer. Prieš Irano režimą žmonės išėjo protestuoti į gatves, bet ten, uh, Irano valdžia nutraukė interneto tiekimą. Iranas yra Kinijos, Rusijos, Junktinė Amerikos valstijų uh, konkuruojam, kon, konkuravimo erdvė. Uh, E, Kalbame apie taikių sprendimų ieškojimą, bet tuo pat metu mes e, suprantame, kad e, vakarų diplomatai užmerkia akis, mes toliau finansuojame terorizmą, Saudo Arabija prie to prisideda ir teikiame moralinės pamokas, mes e, supraskime, kad pirmiau reikia žiūrėti, ką patys darome, nes žodžio laisviai Europoje lygiai taip pat iškyla grėsmė. Mes neturim teisės e, skūstis dėl kitų, mes pasitikėjimą mumis artimuosiuose rytuose praradome po to, ką Sirijoje nuveikėme. Europos valstybės pačios gali tapti diplomatijos vykdytojomis. Mes turime tarnauti savo ir žmonių interesams ir žmonės uh, visose valstybėse patys turi nuspręsti dėl savo likimo. ECR valdu ponė Fotyga pusantros minutės. Even the lowest, most cautious number. Fotyga. Represijos Irane atnešė aukų. Represijos prieš taikius protestuotus. Didžiulis skaičius mirčių šokiruoja Tūkstančiai sugrūsti už grotų ir tūkstančiai sužalotų, sužeistų žmonių. Turime garsiai apie tai kalbėti. Puiku, kad Europos parlamentas peržengė savo vidinius skirtumus ir priėmė rezoliuciją, kuri pasmerkė režimą dėl įvykdytų žudinių. Reikia, kad jungtinės tautos nepriklausomai ištirtų šitą atvejį. O Irano režimas turėtų paskelbti patikimus skaičius, kiek buvo aukų, atiduoti aukų kūnus šeimoms. ir patraukti atsakomybę bent kaltuosius už represijas, už smurtą, kuris įvykdytas prieš iraniečius. NGL, Ernst, Ernst, pusantros minutės. Žmogaus teisės visuotinės, nesvarbu kur ir kaip, dėl jų negalima netidvėjoti. Žmonių žudimai, įmetimai į kalėjimą yra nepateisinami dalykai, todėl belieka tik viena - prisijungti prie protestuojančiųjų Irano gyventojų ir juos palaikyti. Šiandien mes įteikėme 19 metų Sakarvo premiją pakartotinai e, jame raginimus Nasret ir Adei paleisti laisvę. Tuo pat metu mes negalime pamiršti, kad JAV sankcijos labiausiai kenkia Irano eiliniams piliečiams. Jų privalo nelikti ir mes privalome tą sakyti. Sunki socialinė padėtis sąlygota ne tik Irano, bet ir JAV žingsnių. O jeigu mes rimtai norime kalbėti apie Irano padėtį, privalu kritikuoti JAV, kuri privalo baigti savo vienašalę politiką artimuosiuose rytuose, ji yra destruktyvi. Klaidinga galvoti, kad sankcijos rems režimo pasikeitimą. Vieninteliai laimėtojai yra ir Irano kietosios linijos šalininkai, tačiau jiems visiškai nerūpi žmogaus teisės ir tomis sankcijomis jie iš tikrųjų yra palaikomi. Todėl nebūkime lengvatikiai, nebūkime naivuoliai ir įvardinkime daiktus jų tikraisiais vardais. Tam mus čia ir išrinko. Ačiū. Members, Patton, Patton pusantros minutės. Aš baisiuosiu žmogaus teisų pažeidimais ir žudimais Irane. Ir Zigari, Ratcliffe ir kiti politiniai kaliniai įkalinti, jie turėtų būti nedelsiant išlaisvinti. Bet pagrindinė problema yra tai, kad Iranas destabilizuoja artimuosius rytus ir kuria brandolinį ginklą. Mes turime pasiruošti žlugimui ir ieškoti B plano. Bet ES siūlo per mažai ir bando apeiti sankcijas. Tai, kad ES yra didžiausia prekybos partnerė, daug ką pasako. ES e, užsienio politika Irano atžvilgių yra visiška netvarka. Iranas grasina Valstybių narių koalicija ir kitų šalių koalicija yra dalis sprendimo, bet ne, nedalyvaujant JAV, tai bus tik tai tušti žodžiai. Daugelis čia neigia prezidentą Trumpą. Europos parlamentarai bando įžeidinėsi mūsų didžiausią sąjungininką ir gynėją ir taip užsidirbti politinių taškų. Bet jeigu mes norime paremti Irano žmonių žmogaus teisės, tik tai JAV turi pakankamai galios ir įtakos, kad tai atsitiktų. ES turėtų kuo greičiau atkurti draugiškus ryšius su Vašingtonu, o ne su Iranu. Ir aš tikiuosi, kad Brexito procesas padės, paspartins tai padaryti. Čia mes baigiame frakcijų pasisakymus ir dabar bus galima užduoti mėlynosios kortelės klausimus. Dabar Mandul. Pone pirmininkė, pone vyriausiai galiuotinė, Burel. 79 metais aš gimiau ir lygiai tiek pat, kiek ir man, ir e, yra e, Irano režimui metų. ir panašu, kad e, buvo ieškoma apšvietos įvairovės, o ne tai e, tos juodos, juodai baltos, ar sakyčiau labiau juodos visuomenės Irane. Mes negalime savęs apgaudinėti. Žiauriausia yra ne tai, kad e, keletas prakirstų nosių ar nesunkus sužeidimai. Ne, yra keletas tūkstančių nužudytų savo pačių piliečių. Tas nutiko vas prieš porą e, savaičių ir jau tuoj eis 20-21 amžiaus metais. Mes tikrai nesudarėme brandolinį susitarimą dėl to, kad tikime režimu, sakyčiau, priešingai, jo visiškai nepasitikime, mums reikia šio sutarimo, kad Iranas negalėtų toliau kurti masinio naikinimo ginklų, nes Iranas tokiu būdu yra saugumo rizika visam pasauliu, todėl raginu vyriausiai įgaliotinį įgyvenkinkite tas sankcijas, apie kurias kalbėjote savo kalboje, mes esame jas skolingi visiems laisvę mylinčiams iraniečiams. Dėkui. Mrs. Santuš, one minute. Pone Santuš, vieną minutę. Prezident, em menos de um mês este Parlamento vota. Ačiū. E, Irane situacija blogėja. Per mėnesį antrą kartą mes apie tai kalbame ir Irano vyriausybė ignoruoja raginimus elgtis santūriai. Vietoj to jie smurtu užgesino protestus visoje šalyje. Protestus dėl to, kad ekonomika ir socialinė padėtis blogėja. 500 žmonių buvo nužudyta, daug vaikų, taip pat e, neteisėti sulaikinimai, įkalinimai, nežmoniškas elgesys su sulaikytais žmonėmis, jie buvo daužomi, spardomi, nuplakti ir paraginta mirties bausmę skirti protestų lyderiams. Visą tai dabar paaiškėjo, mes negalime ignoruoti. Pagarba žmogaus teisėms yra pagrindinis dalykas, jeigu norime išlaikyti dialogą su kitomis valstybėmis. Ir taip turėtų būti mūsų santykiuose su Iranu. Turime priversti Irano valdžią laikytis tarptautinių konvencijų, kurias jie pasirašė. Grošėl pusantros minutės. Ponės ir ponai, keli šimtai žmonių nužudyta, daug sulaikyta, jų likimas nežinomas. Tai ženklas, kad teokratinis Irano režimas yra brutalus. Aišku, mūsų gal, nuomonės gali skirtis dėl to, ar JAV pagristai pasitraukė, pasitraukė iš brandolinio sustarimo ir pritaikė sankcijas, bet niekas negali pateisinti smurto ir brutalumo, su kuriuo Irano valdžia užgneužia protestus. Sankcijos negali būti pasitelkiamos kaip pretekstas pateisinti brutalų režimą. Sukarintos grupuotės visą tai vykdo Irane ir plačiau regione. Europa, nepaisydama savo ekonominių interesų, turėtų pasmerkti Irano veiksmus. Teheranui turėtume pasiūsti žinę, kad netoleruosime nukrypimo nuo pagrindinių vertybių. Irano režimo brutalumas rodo, kad jie nestabilus, jie jaučiasi nejaukiai. Ir istorija mus moko, kad vienintelis kelias į priekį yra socialiniai ir politiniai pokyčiai, o ne smurtas. Pone Džerom, ačiū pone pirmininkė. Mėly kolegos, kokie žmonės sutiks su tuo, kad naftos kaina du kartus padidėja ir kasgi neis į gatves? Irano protestai visiškai suprantami. Prancūzijoje uh, žmonės eina į gatves ir dinksta ženklai uh, e, pribuojantis greičio važiavimą ar uh, greičio matuokliai. Irane. Žmonės išėjo e, protestuoti nepasitenkindavo savo gyvenimu. O ką mes darome šiandien su ir Europa, ir Prancūzija? E, jaučiasi nepatogiai dėl to, kas buvo primesta vieno susitarimais. Viskas, kai buvo iš esmės e, suderinta vienašališkai su Junktinėmis Amerikos valstijomis. E, Irano režimas vyksto represijas prieš savo žmonės. Tarptautinės bendruomenės reikalavimai, sankcijų taikymas yra neveiksminga, nes Irano bendruomenė yra labai nacionalistinė ir nepritarė uh, E, tarptautinėms kompanijoms, kurios, kampanijoms, kurių tikslas kištis į valstybės eigą. Mes turime siekti pusiausviros, e, bandydami iškelti nuės iniciatyvas ir ne. Veimaš. Ponas Veimaš, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiamas vyriausias įgaliotinė Morelė. Aš noriu papasakoti dviejų e, paauglių gyvenimą. Nikta Samrani buvo 14 metų, kai ją e, nušovė į galvą Irano kariuomenė. Jos šeima tris dienas turėjo ieškoti jos palaikų. Ir tik po trijų dienų jos palaikai buvo jiems gražinti. Tuo tarpu atsakingųjų jų E, paaugliai sūnus ir dukteris e, maudėsi prabangoje, apsipirkinėjo Europos parduotuvėse ir Instagrame dėjo Ferrari nuotraukas, sakydami, e, kad jie gali mokytis prestižiškiausiose vakarų universitetuose. Ponios ir ponai, reikia, kad būtų priimtas Europos Magnitskio įstatymas, tikslinės sankcijos prie žmogaus teisų pažeidėjus, tegu šeimos nariai Iranos, Irano pakalikų šeimos nariai suvokė, kad e, durys į Europą uždarytos. Taigi nužudytųjų Irano protestuotojų šeimos žino, kad Europa yra jų pusėje. Ačiū. Pone Benhumėja, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasmerkti baises represijas, kurias vykdo uh, Irano režimas. Tai yra represija. Mm. E, teikia prieštaraujančius duomenis, nes e, informacija yra slepiama. Bet pagal tuos duomenis e, atrodo, kad 7 tūkstančiai yra sulaikyti, 500 uždaryti, žuvusių daug, tarp jų daug jaunų žmonių. Skaičiai baisus. E, režimas bando viską paslėpti, kaltina išornės valstybės e, tuo, kad jos kišasi. Uždraudama net ir žurnal, ribojama net žurnalistų veikla. Europos parlamentas turi labai aiškiai Irano piliečiams pasakyti, kad jie nėra vieni. Tie jauni žmonės, kurie reikalauja laisvės gatvėse, nėra vieni moteris, kurios kiekvieną trečiadienį e, protestuoja, e, turi suprasti, kad jos nėra vieno, žurnalistai nėra vieni, žmogaus teisų gynėjai uždaryti kalėjimuose nėra palikti vieni. Aš taip pat noriu pradėšti, pabrėžti, kaip svarbu yra, kad mes nusekliai gintume žmogaus teisės ir e, reikalaukime ir kreipkime į kairiuosius, kurie nori kitais būdais ginti žmogaus teisės parodyti, pamatyti, kaip iš tiesų žmogaus teisės yra e, paminamos. Rytoj prieš balsuojant dėl rezoliucijos turime labai aiškiai viskas formuluoti ir nuo smerkimo reikia pereiti prie konkrečių veiksmų. Prašom vyriausius įgaliotinį tą padaryti. Pone Gutilat, pusantros minutės. Pone pirmininkė, e, jungtinės tautos sako, kad bent jau 7 tūkstančiai žmonių Irane yra sulaikyti po to, kai prasidėjo masinės demonstracijos praeitą mėnesį. Mes reikalavome, kad nedelsiant būtų paleisti tie, kurie yra sulaikyti be pagrindo. Iš tiesų siaubinga e, girdėti, kaip saugumo pajėgos šaudo į protestuotojus ir kiek daug žmonių žūsta per tuos judėjimus. Internetas Irane buvo uždarytas, tada išorės grupuotės negalėjo teikti jokios informacijos apie, gauti jokios informacijos apie žudančius žmonės, žurnalistai negalėjo atspindėti, kas iš tiesų vyksta. Nepriimtina yra tai, kad e, žmonės protestuojantis dėl socialinio ar ekonominio neteisingumo yra žudomi ir sužeidžiami. Mes socialdemokratai smerkėme Irano režimo veiksmus ir reikalaujame, kad smurtas būtų iškart sustabdytas Irano žmonėms. Reikia, kad ES būtų jų pusėje. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad galiu pritarti šiai rezoliucijai, pagal kurią mes reikalaujame sustabdyti smurtą ir reikalaujame, kad ES ir toliau e, žmogaus teisės akcentuotų bendraudama su Iranu per daugia šalius santykius, daugia šalius kanalus. Ačiū. Ramos. Rodrygės Ramas vieną minutę. Gracias, gracias, presidente. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiasis įgaliotinė. Amnesty International skelbė didelius žuvusiųjų skaičius Irano Opozicija kalba tūkstantis žuvusiųjų, keletas tūkstančių sužeista, 12 tūkstančių įkalinta žmonės negali naudotis internetu, jis blokavimas. Tuo pat metu mes matėme siubingus ir žiaurus vaizdus, snaiperiai šaudo nekaltus piliečius, šaudoma iš sraigtasparnių, artimieji negali palaidoti savo mylimųjų kūnų ir palaikų buvo visoje šalyje aptikti e, žmonių kūnų kalnai. Reikia pasmerkti šias žiaurės represijas. Mes turime prisijungti ir prie visų, kurie pasmerkė ir, ir, ir vilėmės, kad jungtinės tautos sugebės reaguoti bei atsakingieji bus patraukti atsakomybei. Negalima susitaikyti su nebaudžiamumu, kai vyksta tokie dalykai. Dabar kolega Pospišil, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausias įsigaliuotinį. Aš per praėjusią kadenciją raginau ponę Mogerinį laik, rinktis griežtesnę uh, politiką Irano atžvilgių. Šis smurtantis režimas negali būti mūsų partneris, jis e, šaudo į savo žmonės, yra žiaurus, brutalus, žudomi žmonės šimtais, visą tai privalu pasmerkti ir be jokių išlygų. Todėl reikia e, laikytis visai kitokio požiūrio. Irano režimas privalo išsiaiškinti visus tos nusikaltimus. Taigi mes turime patvirtinti aiškę poziciją dėl susitarimo su Iranu, suspręsti, ar tai yra tik tai popieriaus skiauti, nes Irano valdžia šaudo į savo žmonės, kurie protestuoja prieš kylančias kainas ir korupciją. Pans Geta vieną minutę dabar kalbės. Mes uh, Iš pradžių kalbėjome apie dešimtis žuvusiųjų ir tai jau yra baisu, tačiau dabar e, panašu, kad e, nuo snaiperių kulkų žuvo daugiau nei 300 žmonių. Irano režimas bijo, panikuoja dėl to, kad e, su juo nesitaiksto ne tik Irano gyventojai, tačiau jį atmeta taip pat ir jo E, proteguojami e, režimai Hezbollah ir e, Lib Libane veikiantis. Taigi, ponė vyriausiai galiotinė, ponė Borelį, ES turėtų nedelsdama apibrėžti savo pozicijas Irano kontroliuojamų sunito zonų atžvilgių ir uh, E, siekti užtikrinti saugumą. Žinoma, prieiks tam tikro laiko, kol išgirsime tos pasiūlymus, tačiau diplomatija e, privalo e, būti pasitelkta ir nedėlsint nei minutės. Išklausime visus susiregistravusius kalbėtojus, dabar bus pasakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio, ponui Zver, suteikime vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pirmadienį mes jau sužinojome skaičius žuvusiųjų nuo brutalaus Irano režimo rankos, tačiau šiandien noriu pabrėžti kai kurios aspektus, e, su kuriais būtina susitaikyti. Pirmiausiai mes turime palaikyti Irano demokratinė opozicija kovojančia už laisvės ir demokratiją. Taip pat turime iš naujo apibrėžti savo santykius su Iranu. Ir neturėtume elgtis kitaip nei JAV. Turime taip pat paskelbti Iranui papildomas sankcijas. Reikia dar imtis ir kitų priemonių Irano režimo atžvilgių, kuris brutaliai elgesi su savo piliečiais ir ne tik, taip pat kelia grėsmę visam regionui, viso regiono stabilumui. Iranas kuria naujus ginklus, grasinamas ne tik Izraeliui, bet ir kitoms kaiminėms šalims ir ES valstybėms. Manau, kad būtų naudinga pasiūsti Iraną faktų nustatymo misiją. Pone Regner, vieną minutę dabar kalbės. jo salėje nėra. Pone Vort. Amnesty International Amnesty International ką tik pranešė, kad e, buvo nužudyta daugiau nei 300 žmonių, taip pat tūkstančiai buvo suimti, e, bandant susidoroti su taikiomis demonstracijomis e, Irane. Pastaroji protestų bang, po pastarosios protestų bangos tūkstančiai studentų, protestuotojų buvo suimta. Ir jie, jiems dabar grėsia kankinimai. Mes negalime ramiai stebėti, kol Ajatola kaltina kažkokį užsienio sąmokslą, kurio siekiama jį nuversti. Akivaizdu, kad Iranas siekia užgneušti visą politinį ne, nepritarimą ir opoziciją. Ir kalbėdama apie Iraną, aš noriu priminti Nazanin Zagran Vaklev e, sulaikymą. Jis turi dvigubą pilietybę ir yra sulaikytas pagal suklastotus kaltinimus. Taip pat noriu priminti ir Rasamiri, kuris e, propagavo Irano meną ir kultūrą, bet dabar yra už grotų. Jis yra tik dėrybinė korta sudėtingoje diplomatinėje šachmatų partijoje. Taip pat noriu e, pakalbėti ir apie nuolatinį žurnalistų ir jų šeimų persekiojimą e, Irane, skaitant ir tuos žurnalistus, kurie dirba Persijos naujienų tarnybai, BBC Persijos e, naujienų tarnybai. Mes turime kovoti su to visur. Daly, one... Pone Daly, Viena minutė. Žinoma, pirmiausia, noriu pareikšti solidarumą su e, priespaudos aukomis visur. E, yra, girdime pranešimus apie susidorojimus su demonstratais Irane ir, žinoma, aš tai smerkiu. Tačiau problema yra štai kokia. Nors žmogaus teisės yra visuotinės, E, ne visi žmogaus teisų pažeidimai yra vienodai smerkiami šiame parlamente. Kartais e, tam tikri pažeidimai yra perdedami, kai kurie nesusilaukia renkamo dėmesio. Iš tikrųjų, mes visada kalbame apie kitas valstybės, niekada apie savo. Kalbame apie valstybės, kurios vykdo nepriklausomą politiką, e, valstybės, kurios yra artimos vakarų kapitalui. Žinoma, yra natūralu paremti priespaudos aukas, tačiau šiame parlamente parlamente vis dėlto labiau linkstama prie imperialistinės vienpusės žmogaus teisų e, darbo atvarkės, kur smerkiamas žmogaus teisų pažinimai Irane, Rusijoje, bet niekada JAV. Kas, kalbama, kas kalba apie palestiniečių e, priespaudą? kurie vykdo Izraelis. E, tai silpina žmogaus teisės, mes taip pat silpiname ir savo pačių autoritetą ir manau, kad mes turėtume visą tai prisiminti. Ponas Kastaldo vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Dėkoju vyriausiam įgaliotiniui ir kolegoms. Saugumo pajėgų aukų protestuotojų yra maždaug 340, tarp jų yra daug moterų ir vaikų. Tie, kurie turi ginti žmonės, iš tikrųjų šaudo į žmonės ir žinau, kad buvo peržengtos ribos. Deja, ta, tas smurtas reiškia naują smurto bangą. Žinome, kad daugiau nei tūkstantis žmonių yra sulaikyta, tai yra studentai, žmogaus teisų aktyvistai. Negali, būti, negali vyrauti nebaudžiamumas mm, šiame kontekste, šioje situacijoje. Mes turime suprasti, kas vyksta, neturime pateisinti šių veiksmų ir turime juos griežtai pasmerkti. Mes suprantame, kad na, daug ką lemia aukštos kūro kainos ir kurias lėmė sankcijos taikomos Iranui, kurias e, taiko JAV. Visa tai padarė labai neigiamą poveikį žmonėms bet nedavė tokio politinio poveikio, kurio buvo tikimasi. Tai turėtų būti pavojaus signalas. Tie, kas mm, taikosi į pačius pažeidžiamiausius, um, neturėtų likti valdžioje, mes turėtume apmastyti visą procesą. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă adresez înaltului. Ponas Tomak, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kreiptis į vyriausiai įgaliotinį, būdamas žmogaus teisų pakomitečio nariu parlamente. Vyriausiasis įgaliotinė. Daugybė žmonių, studentų, mokytojų žuvo. Visi jie buvo Irano piliečiai. Neturėjo kito būdo pareikšti savo pasipiknimo kaip tik per protestus. Mes nebegalime laikytis atsargios politikos, mums reikia griežtų veiksmų, mums reikia pasmerkti tai, kas šiuo metu vyksta Irane. Ir Mes negalime toleruoti to, kas vyksta vien dėl brandolinių susitarimų. Iranas yra ta šalis, kurioje vyrauja nestabilumas, o tai gali paveikti visą regioną - Siriją, Jemeną. Mums reikia veiksmingų veiksmų iš komisijos pusės. Ačiū dabar ponas Lopes Aguilar. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Vyriausiasis įgaliotinį Borelį. Taip, Iranas nuolat yra svarstomas Europos parlamente žmogaus teisų rėmuose. Situacija šalyje yra tikrai bauginanti. Yra įtampos, yra asmenų sulaikymo atvejų, kankinimo atvejų, vyrauja nebaudžiamumas, žmonėms yra skiriama mirties bausmė, žmonės yra spaudžiami, jie negali burtis į grupės, protestuoti, buvo pralietas kraujas. ES turi kelti šį klausimą. Žinoma, pagrindinis klausimas yra brandolinis susitarimas, bet e, diskusijose su Irano valdžios institucijomis ir opozicija kai ateis galimybė pasikeisti situacijai. Situacija turėtų tapti visai kitokią. Reikėtų siekti liberal, liberalaus prieimo pagarbos religinėms mažumoms. Manau, turėtume pasinaudoti tokią galimybę. Ačiū. Dabar ponas Volis. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Sankcijų ginklai prisidėjo prie protestų. Irano, Irano valdžios atsakas negali būti pagrystas buvo pasinaudoti ginklai prieš protestuotojus. Ta reikėtų pasmerkti. Mes taip pat turėtume pasmerkti jėgos panaudojimą. E, Bolivijoje ir Čilijoje tūkstančiai ten yra sulaikyta ir daug buvo nužudyta. Mes turime pripažinti, kad toks brutalus atsakas yra primtinas Junktinės Amerikos valstijoms. Irano Reikėtų prisiminti Brian Hook. Jisai sakė, kad žmogaus teisės yra svarbios, kalbant apie žmog... Iraną, Koreją ir kitas šalis, nes tų režimų spaudimas spaudimu siekiama tam tikrų tikslų. Vašingtonas taiko savo politiką Irano atžvilgiu, o tai iraniečius verčia atsisukti prieš jų politinę sistemą. Tai yra politinis kišimasis. E, pone Bureli, kaip Jūs galvojate apie užsienio kišimąsi į Iraną? Amerika turi savo ambíció. Szépen köszönöm. Üdvözlöm Önöket, és a Önökön keresztül 500 millió euró. Ačiū. Noriu su visais posėdžio dalyviais ir Europos piliečiais pasisveikinti, tęsime diskusijas. Dabar kalbės mums Borilis. Na, šis keitimasis nuomonėmis buvo labai informatyvus. Noriu padėkoti už galimybę plačiau susipažinti su jūsų nuomonėmis šiuo sudėtingu klausimu, tai yra santykių su Irano klausimu. Galiu jūs patikinti, kad mes tikrai neignoruosime tūkstančių žmonių sudėtingos padėties Irane. Tai yra tų žmonių, kurie dalyvavo protestuose arba kurios paveikė protestai